Toliau klausimas susijęs su bendros mokėjimų eurais erdvės sukūrimo, SEPA sukūrimo. Pone Sharon Bowles, dvi minutės. Uh, Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Mano pirmtakė, e, ekonomikos komiteto pirmininkė, pateikė parlamentų rezoliuciją 2009 m. kovo 12 d. Nedaug kas pasikeitė. Ir dabar, 2010 m. kovo mėnesį, aš vėl keliu tą patį klausimą. Kaži, ar mes tikrai galime tikėtis pažangos iki 2011 m. kovo? Komisija e, pasistengė ir sukūrė 2009 metais veiksmų planą. Mes sutinkame su veiksmais pagal šešias prioritetinės rytis Tačiau didžioji dalis komisijos konsultacijų respondentų pareiškė, kad reikėtų nustatyti labai aiškę galutinę datą, kad būtų sukurta paskata tiems, kurie nenoriai imasi veiksmų, kaip sako komisija. Mes turėtume aiškiau formuluoti mintis ir siūlome, kad galutinė data turėtų būti ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 31 diena. Mes gyvename laikais, kai vis daugiau yra perkama per sieną, sudaroma sandorių per sienas, todėl bendri standartai mokėjimams per sienas, e, kreditų pervedimus ir tiesioginį debetą tampa labai svarbia vieningos rinkos e, sveikumo prielaida. Vartotojai turėtų ne išvengti poreikio tikrinti skirtingus mechanizmus skirtingose valstybėse narėse. Todėl vartotojai e, pasisako už šį projektą, jie nori tam tikro saugumo ir jiems kelia nerima tai, jeigu nepakankamai gerai yra užtikrinamas tiesioginio debito e, suteikimas, pavyzdžiui. E, bankuose yra labai daug galimybių įgyvendinti SEPA sistemą. Europos mokėjimų taryba turi pripažinti, kad vartotojams rūpi e, sukčiavimo atvejai ir e, m, e, kitos apgaulės. Kai kurie žmonės net nepastebi e, sandorių jų kreditinių kortelių išrašuose, pavyzdžiui. Todėl mes turėtume sukurti tam tikras aiškesnės gairės dėl debitų ir kreditų išdavimo. Bankai turbūt neužfiksuos visų sukčiavimo atvejų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje esame matę problemų, kai reikėjo įtvirtinti uh, tam tikrus čekių sandorius. Daug metų E, tos problemos egzistavo, Junktinės karalystės finansų administracija sugebėjo tą klaidą užfiksuoti. Dėl to susidarė nemažai problemų. Be to, matėme, kad dabar jau yra teikiamas kitokios paslaugos, kurių metu ne visi vartotojai yra apsaugi, apsaugoti. E, matome, kad yra poreikis sukurti tam tikrą tarptautinio sukčiavimo hartiją, kad galėtume uh, iki 2010 metų gruodžio 30 dienos pasiekti konkretesnių rezultatų. Šiais metais e, vieš valstybių administracijos SEPA sistema pradės naudoti daugiau ir turėtume pareikalauti, kad valstybės narės, kurios dar nedalyvauja tyrimuose, aktyviau dalyvautų ir parengtų savo planus. Mes turėtume pareikalauti, kad tos valstybės narės, kurios dar neišsprendė problemos dėl tiesioginių debitų mandatų, e, imtųsi veiksmų ir tas problemas išspręstų. Dar viena problema yra daugia šalių e, mokė, valiutos keitimo kursų apmokėjimų sistema. Visos tos problemos yra labai svarbios ir gerbiamas komisijos nariai, dabar jau pribrendo laikas veikti tvirtai ir nustatyti galutinę datą, kad mes galėtume sėkmingai pereiti prie SEPA visuotinai ir šis projektas, kuris yra labai svarbus vieningai rinkai, turėtų tikrai įsibėgėti. Labai ačiū nuo komisijos ponas Barnier. Euh, Pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, man labai džiugu, kad su jumis galiu iš naujo susitikti ir galiu paremti nuo pat jau savo pasisakymo pradžios tai, ką sakė ponas Šalbus. E, piliečiams reikalingas saugumas, kaip jau buvo sakyta. Iš tiesų, aš labai E, tą ambicingai sakiau savo klausimų metu, e, reikia, kad e, vartotojai per konkrečius projektus įsisavintų rinką. Ir būtent tai ir yra bendros mokėjimų eurais erdvės privalumas. Reikia paprastai pervedinėti uždirbti pinigus, paprastumas yra e, labai geras dalykas ir tai pateisina mūsų žingsnius. Taigi labai ačiū, kad viską remiate, labai ačiū, kad e, jūs, ponė pirmininkė, paminėjote penkis e, punktus, penkias svarbiausias problemas. Beje, prisimenu, koks buvo atliktas darbas iš ankstinis ir kokios buvo įdomios ataskaitos iš ponios Ber, Beres ir Gozes pusės. Iš tiesų tai buvo temos kurios labai dera viena prie kitos. Iš tiesų, ponė pirmininkė, gal, galutinė data galėtų e, sepai suteikti tam tikros dinamikos. Bent jau mes, bent jau aš taip manau, būtent ta galutinė data e, suteiktų daugiau teisinio iškumo ir leistų labiau suplanuoti investicijas bei padarytų galą e, dviejų sistemų e, egzistavimui - europinės ir nacionalinės, e, kas sukelia papildomų kaštų. Anksčiau, dabar mes analizuojame įvairius variantus. Pavasarį turėtumėm viską baigti, patikslinu, kad galėtų viskas pasibaigti ir teisės aktų. Dabar yra kovo pradžia. Taigi dar gana anksti pasakyti, kokia yra ta galutinė data. Aš supratau, ponė pirmininkė, koks buvo jūsų pasiūlymas. E, atsimenu, kad jūs minėjote 2012 metus, pabandysiu to laikytis. Iš tiesų, operatoriams reikia palikti suderinimo laiko tarp 12 mėnesių pervedimų ir 12, 4 e, mėnesius skaičiavimui. Kai kurie klausimai, kur kėlėte jūs, kai kur, kur, kur kėlė ekofinas, iš tiesų galėtų pagerinti SEPA produktų naudojimą. Kitas dalykas, mums reikia paaiškinti, e, pasiaiškinti keitimo e, kai kurios aspektus. E, E, komisija 2009 metų e, pabaigoje paskelbė tam tikrą dokumentą, kurioje paskelbė įvairius, įvairias naudotojų kategorijas. Greitai rezultatus e, paskelbsime viešai ir pasižiūrėsime, kaip tai suderinama su konkurencijos politika, kuri priklauso mano kolegai Žakimui Almūnijai. Tačiau norėčiau keletą pastabų padaryti dėl e, išskaičiavimų. E, E, iki 2012 metų 8,8 e, cento turi būti tartautiniams, e, tartautiniams sandoriams. Daugiau negu 70 procentų Europoje šiandieną sandėrių vyksta be, jokių, be, jokių, be jokio apmokestinimo, taigi tai nėra, SEPA nėra vienintelis E, finansavimo mechanizmas. kortelių. E, Mastercard mes tam, tikras, tam tikrus standartus dėl vizos kūrėme, dėl Mastercard e, turėjome jau reikalų su teisingumo teismu ir čia komisija jau patikslino, kokios žaidimo taisyklės turi galioti. E, E, turi būti bet kokiu atveju užtikrinamas didesnis teisinis saugumas. Trečias punktas. Aš labai palankiai žiūriu į tai, kad Europa pradėtų iniciatyvą kortelių srityje. Visa eilė iniciatyvų dar laukia savo eilės ir privatus sektorius, ir PayFair, ir EAPS. Pone pirmininkė, ponios ir ponos parlamentarai, aš e, pabandysiu uh, su įvairiais sektoriais susisiekti ir kartu įvertinti, kaip svarbu sukurti tą veiksmų planą. Kartu komisija analizuos konkurencijos e, taisyklės ir pažiūrės, kaip dėkti finansavimo sistemą. Ketvirtas dalykas. Dėl valdymo ateities jūs žinote, kad SEPA neturi valdymo struktūros, kurie apimtų visą Europą. Ir dėl to ir buvo sugalvota vystyti bendrą iniciatyvą kartu su Centriniu Europos banku. E, ten įeina įvairūs parla parlamentarai, aukšti, e, e, atsiprašau, pramonininkai iš valstybių šalių, reikalingas bet kokiu atveju konstruktyvus dialogas, kad SEPA projektas sėkmingai vystytųsi. Mūsų posėdis yra numatytas pavasarį. Aš asmeniškai parlamentą labai tiksliai informuosiu, kaip veikia darbai SEPOS e rytyje, e, būtent kai bus, vyks mano klausimai ekon komitete. Taip pat reikėtų atsižvelgti į naudotojų interesus. Jūs tai labai teisingai paminėjote, pirmininkė. Man labai gaila, kad e, valstybių narių pramonė gana vangiai atsižvelgia į vartotojų interesus. Įmanoma, kad valstybėse narėse situacija pagerės ir padidės skaidrumas pagerės atsižvelgimas į vartotojų interesus, mes bet kokiu atveju eisime tą linkmę. Aš taip pat norėčiau labiau tiesiogiai e, dirbti su konkrečiais dalykais. E, apmokėjimo sritimi pasirūpinti. Komisija mm, European Payment Council parašys ir paprašys padaryti tam tikrus patobulinimus, kurie pagerintų vartotojų gyvenimą. Taip pat netmetu tos galimybės, kad e, mes būs, tapsime tikrais smegenimi šioje srityje atsižvelgdami į vartotojų interesus. Taigi, kaip supratote, aš esu pasiryžęs veikti ir esu pasiryžęs padaryti taip, kad SEPA veiktų, kaip jau sakiau, sausio mėnesį. Aš e, visiškai natūraliai e, par, su parlamentu kartu dirbsiu ir mes visi pasieksime puikių rezultatų. Ačiū. Ačiū, panas komisarė, panas Gauzės EPP vardu dvi mintas. Ačiū, panas pirmininkė. Panas komisarė, tikrai nebejoju jūsų ryštu. Ar jūs na, pateikė tos informacijos ir tikrai jo, toje informacijoje tikrai yra atsakymas į daugelį mūsų užduotų klausimų, kurie mums kyla ir kurie kyla skaitant šią rezoliuciją. Tik norėjau priminti, kad, na, tai sudėtinga tema ir sudėtingumas yra iš, kyla iš to, kad tai yra nemokėjimo institucijų, bankinių institucijų iniciatyva. Ir šita direktyva, kurios aš esu pranešėjęs, jos tikslas buvo būtent leisti sukurti būtinus teisinius instrumentus, kad būtų sukurta ši europinė mokėjimų sistema. E, taip pat direktyvos tikslas buvo pagerinti konkurenciją mokėjimų srityje, nes antroje antraštyje dalyje buvo kaip tik uh, E, na, tas siekis numatytas nus, nutraukti bankų monopoliją. Tai yra sudėtingas dalykas ir tai galbūt paaiškina tą vėlavimą. Bet kaip jūs ir pasakėte, mokėjimo institucijos, bankinės institucijos tikrai nepabijojo įdėkti šią priemonę. Kodėl dabar kaštai? Pavyzdžiui, Prancūzijoje CEPA įdėgymo sąnaudos yra didesnės negu perimo prie euro sąnaudos. Taip pat dar kyla klausimas keitimo institucijų. Du dalykai čia yra. Visų pirma, tai, ką jūs sakėte, tai yra atitikimas konkurencijos taisykliams, o antras dalykas, kurio taip pat nereikia pamiršti, yra tai, kad mokėjimo paslauga yra komercinė mokėjimo institucijų veikla ir dėl to E, jos, na, jos turi gauti tinkamą atlygį už tai. Na, tik tiek, kad tarp bankinės maržos nustatytos būdavo, nustatomos būdavo tik viena prasmiškai ir neteisingai. Taigi, panas komisarė, tas žingsnis į priekį, sukuriant bendrą mokėjimų rinką, tikiuosi, mm, bus tinkamas. Ačiū herr kommissar der einheitliche europäische zahlungsraum ist ein wichtiges nein ist ein. kolega bullmann gerbiami kolegos sepa yra vienas iš svarbiausių vidaus rinkos instrumentų kolega gozes parengė reikiamus dokumentus šiuo klausimu aš asmeniškai norėčiau jam padėkoti aš nematau jokių problemų, kodėl nebūtų galima numatyti galutinės datos, iki kada e, viskas turi būti atlikta ir gyvendinta. E, ir žinoma, reikia, kad sistema veiktų, o tam reikia atitikti daugelį sąlygų, reikėtų kreiptis į pramonės sektorių, reikėtų, kad sistema būtų vartotojui suprantama ir nesunkiai naudojama. Negalima ir toliau uh, vilkinti šių dalykų ir vis likti prie senosios sistemos. Pirmiausia, juk ši sistema būtų naudinga įmonėms. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką, dėl kurio nėra randama vieningo sutarimo. Pavyzdžiui, e, tiesioginio debeto e, išlaidų paskaičiavimas. Kol kas dar nebuvo atrasta tinkamo modelio, kaip tai skaičiuoti. Ir jeigu negalima surasti visiems vieningo modelio, kol kas reikėtų, kad komisija remtųsi rezoliuciją ir kad būtų susitarta dėl galutinės sistemos įgyvendinimo datos, nes negalima sutikti su tuo, jau būtų sakoma, kad e, numatome kažkokį tarpinį sprendimą, tačiau nenumatome nieko, kas galėtų būti ilgalaikis projektas. Mes čia kalbame apie bendrijos iniciatyvą, labai svarbu, kad ši sistema tinkamai veiktų. Tai štai, toks būtų mano indėlis į šios dienos diskusiją. Ähm, es ist gut, dass wir den Euro haben. Kleine Länder wie eben ähm, mein Heimat. Dėkoju. Puiku, kad turime eurą tokia nedidelė šalis kaip manoji, Austrija, būtų patyrusi dar didesnį finansų krizės spaudimą, jeigu jo nebūtų. Tačiau susidurime su kita problema, su atsakomybės trūkumu. Turime klausimų ir nemažai komisijai. Pirmiausia, kas yra atsakingas už euro sistemos deficitą? Antra, kas yra atsakingas už tai, kad anksčiau nesužinojome, Graikijos tų klaidingų skaičių pateikimo priežasties. Ispanija turi problemų ir ne vienintelė. Ir dar, ar komisija gali mus garantuoti, kad Ispanija taip pat pateiks tikslius skaičius, ką šioje srityje, kad tai užtikrintų daro Europos komisija. Aš manau, kad tie žmonės, kurie užima tam tikras pareigas ir turi atsakomybę, turi atsiskaityti už savo darbą. Aš manau, kad tik tada, kai visi prisimsim tenkančią atsakomybę, galėsime prisitaikyti prie reikiamų žaidimo taisyklių. Ačiū. Kolega Ferber. Labadiena, kolegos, komisarė. Iš tikrųjų, tikra tiesa yra ta, kad jeigu norime, kad būtų vieninga viena valiuta, turėtumėme turėti ir vieningas procedūras. Tiesiog turime sugalvoti, kaip tai padaryti. Tai turėtų būti procedūros, kurios būtų taikomos visoje eurozonoje. Kita vertus, norėčiau pasakyti, jog reikia ir taisyklės kiek priderinti. Aš esu iš to šalies, kur tiesioginio debeto tvarka yra taikoma plačiai ir taip yra daromi paprasti mokėjimai. Iš tikrųjų ir procedūra, ir taisyklės yra labai biurokratiškos ir sudėtinga yra ta tvarka. Gerbiamasis komisijos nary, aš iš tikrųjų būčiau labai laimingas, jeigu būtų aiškiai numatyta data, iki kada ši problema bus išspręsta. Žinoma, tokiu būdu galėtų sumažėti galimybė piknaudžiauti, sukčiauti. Ir žinoma, e, juk mokėjimas gali būti labai įvairiopas. Galima mokėti už telefono, e, naudojimasi telefonu ar už laikraštį ir taip toliau. Dabar, jeigu rezoliuciją parengsime, priimsime, tai turėtų būti ir tvarka numatyta joje. Ir kai įsigalios sistema, tada bus reikalingos ir taisyklės. Ponas, ponas Karas, dvi minutės. Ačiū komisijos nari, ponios ir ponai. Aš manau, visi mes sutinkame su tuo, kad komisijos nario atsakymas į e, žodinį klausimą yra geras. Žinoma, e, matome, kad Europos parlamento tikslas bus pasiektas, jeigu viskas bus padaryta. Tiesiog turiu pasakyti, kad mes pasirinkome savireguliavimą. Ir e, sėkmingai taikoma šį tvarką maždaug apie 700 bankus per labai trumpą laiką sugebėjo prisitaikyti. SEPA iš esmės yra vidaus rinkos dalis. Ir aišku, bendra mokėjimo eurais erdvė ir ar taip jau nemaža, bet vis dėlto darbai nebaigti. Labai džiaugčiausi, jeigu būtų numatyta data, kada privalomai visi jau paklūstų šiai sistemai. Aišku, būtų toks spaudimas, bet vis dėlto būtų įspręsti, spręstini klausimai ir visur būtų vienoda tvarka, visi dalyviai turėtų padaryti savo namų darbus ir padaryti tai, kas reikalinga, kad galima būtų tikrai užtikrinti veiksmingą ir gerą bendros mokėjimo euro erdvės veikimą. Taip, ponas Kaza. Nebejotinai tai gera iniciatyva ir bus labai naudinga ir tarptautiniai mokėjimai dėl to palengvės. Ir tokiu būdu galima bus susidoroti su tokiais fragmentuota e, rinka. Ir tada bet kur visur e, e, gavėjui galima būtų pervesti lėšas naudojantis tais pačiais instrumentais. Dabar kaip galima būtų sumažinti sąnaudas, kurios reikalingos ker, kapitalui pervesti, todėl kad tai yra didelės išlaidos, maždaug iki 2 procentų BVP. Iš tikrųjų, jeigu yra vidaus tik tai mokėjimai, vienas dalykas, jie turėtų būti, tai, tvarka turėtų būti taikytina visoje Europos Sąjungoje. Ir Žinoma, visada reikia rasti kompromisą, todėl kad e, bankai e, atskirose regionuose laikosi skirtingų taisyklių. Žinoma, tas suvienodinimas irgi kainuoja. Ir, bet aš manau, kad bankai supranta, jog e, šitai yra būtina. Aš manau, kad būtų labai gerai kuo greičiau numadyti realią darbo atvarkė ir turėtų būti numatyta galutinė data. Ir mano kolega tikrai teisingai sakė, kad reikia tos dienos, kol kas nėra konkretaus grafiko ir, ir kol kas veikia ir SEPA, ir veikia vidaus tvarka. Turėtų būti visi vienodi. Ir aš labai norėčiau aiškumo šiame, sakyčiau, jautriame sektorija ir norėčiau, kad galiausiai būtų data, kada įsigalės SEPA. Dabar catch the eye procedūra. Taip, prašau. Ponas komisijos nariai, pirmininkė, aš noriu pasakyti, kad mano šalis Rumunija, na, gyveninė svarbius etapus prisijungdama prie SEPA sistemos. 9 metų spalio mėnesį 7 metų 64 direktyva dėl rinkos mokėjimo paslaugų buvo perkelta į Rumunijos teisės sistemą. Ir taip pat e, buvo daug kas padaryta, kad Rumunija prisijungtų prie SEPO sistemos perimas prie kreditinių pervedimų mm, bus netgi gyventas anksčiau negu prisijungimas prie sistemos. Ir tikimės, kad galutiniai SEPOS e veiksmai bus atlikti visi per tris artimiausius metus. Ir kad mes pajėgsime pri, įgyvenintos kritinės masės prisijungimo prie SEPOS e sistemos reikalavimus kuo anksčiau. Rumunijos ministerija paskelbė, kad prie SEPOS prisijungsime, kai tik tai prisijungsime prie eurozonos. Ačiū. Komisijos vardu ponas Barnie. Ponas pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems. Mane kai kas pirbloškė. Tai yra tas vienbalsiškumas, kurį čia pajutau visoje šitoje asamblėje. Ir jūs vienbalsiai plačiai remiate šios vieningos mokėjimų sistemos įvedimą, taip patvirtina ir rezoliucijos projektas, jau dviejų metų senumo. Manyčiau, kad pats laikas dabar jį pabaigti gyvendinti. Ir noriu priminti, dar kartą pasikartoti netgi, tikrai pajutau tam vienbalsę paramą tam, kad tikrai būtina nustatyti galutinį terminą. Taigi dar kartą patvirtinu savo įsipareigojimą būtent dėl to nustatyti galutinę datą. Duokite man keletą savaičių, man reikia šiek tiek laiko, tai bus naudingas laiko. Norėčiau susitikti su visais suinteresuotais atstovais iš bankų sektoriaus, padarysiu tai kuo greičiau ir pasikonsultavęs su jais šiuo klausimu, taip pat ir kitais klausimais susijusiais su tinkamu SEPA įgyvendinimu, aš priimsiu sprendimą. E, kaip jūs ir pagėdavote, ponė pirmininkė, per pačiu artimiausiu laikotarpiu. Ši sistema, iš jos daug tikės ir vartotojai, ir e, valdžios institucijos. Ir dėl to komisija tikrai veiks kuo greičiau ir e, įtaigiau, kad SEPA būtų gyveninta. Pone Bazesko, taip pat noriu pasakyti, kad aš Tikrai dėmiai stebiu naujų valstybių narių pastangas prisijungti prie šią sistemą. Žinau, kad jūsų šalyje, kaip ir kitose šalyse, yra tas noras prisijungti prie sistemos. Kaip per klausimus kalbėjau, dėl kortelių man taip pat reikės šiek tiek laiko, man reikėtų papildomų konsultacijų, išsiaiškinti šiek tiek E, siekius įvairių operatorių, kiek jie nori suvienyti savo pastangas dėl bendros europinės mokėjimo kortelės e, na, tokio įvedimo. Štai dar vienas klausimas, kurį aš turiu aptarti su bankiniu sektoriu atstovais. Tikrai ačiū Jums už Jūsų paramą, konstruktyvę paramą, už Jūsų atidumą ir, ir sėkimą tos visos sistemos įgyvendinimo etapų. Ačiū Jums. Ευχαριστούμε την κυρία Μπόλς, τον κύριο Επίτροπο, όλους τους ομιλητές. Έλαβα μία... Ačiū. Pone Bauls. Ir komisijos rezoliucijos, ekonomikos reikalų komiteto rezoliucijos siūlymas šiuo klausimu. Taigi, o dabar pereisime prie kito darbo atrukės punkto, pono Lėnė. Pranešimas dėl pasiūlymų dėl tam tikrų tipų bendrovių metinio ataskaitų nuostatų dėl mikrosubjektų. Ponas Lenė, jums keturiems minutėm žodis. Ponios ir ponai,